Meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, kolegos ir kolegės, prašau visų sėstis į vietas. Prašau visų sėstis ant šių pigių kėdžių. Norėčiau pradėti klausimą. Pas mus atvyko kandidatė į vicepirmininkės, vyriausia įgaliotinė, ponė Mogerinė. Labai ačiū, kad pas mus atvykote, ačiū, kad šiandien esate su mumis. Su nekantrumu laukiu būsimos diskusijos. mes Neseniai buvome susitikę ir su pirmininkančios e, Italijos atstovais. Aš norėčiau jūs visus informuoti, kad vadovausimės e, Europos parlamento procedūra, e, pagal kurią yra vertinama kandidatūra atsižvelgianti kompetencijas, europietiškumą, nepriklausomumą, tinkamumą eiti tokias pareigas, o taip pat ir komunikacinius sugebėjimus jūs gavote informacijos elektroniniu paštu, gavote atsakymus elektroninį klausimyną. Aš norėčiau Jums priminti, kokia yra šios dienos diskusijų struktūra. Viskas vyks panašiai, kaip ir vyko e, pono Han klausimas. Visų pirma, suteiksime nedaugiau kaip 15 minučių mūsų kandidatai paskui dar jį bus skiriama 5 arba 10 minučių E, baigiamajam pasisakymui. Iš viso 45 Europos parlamento nariai pateiks klausimus. Visų pirma, pasisakys koordinatoriai. Taip pat e, sėdė Dever Inta komitetų ats, e, pirmininkai. Yra skiriama pusantros minutė, minutė E, klausimui, paskui atsakymui, paskui dar e, e, šiek tiek laiko pakartotiniam klausimui ir pakartotiniam atsakymui. Na, o paskui po tris minutės. Minutę klausimui ir dvi minutės atsakymui. Jau buvo sustarta su frakcijomis dėl kalbėjimo laiko ir noriu visų paprašyti nekalbėti ilgiau, negu kad jums skirta, nes kitaip kal sunkumu. Na, bet jūs pakankamai gerai elgėtės komis, komisaro Han klausime. Aš nebandysiu jūsų nutraukti, jeigu kalbėsite per ilgai, aš tiesiog jums išjungsiu mikrofoną, tai to nepamirškite. Matote, kad aš esu užkimęs, tikiuosi, kad, e, tikiuosi iš jūsų supratingumo Ir tikiuosi, kad jūs nepiknaudžiausite, sakydamas, noriu pridurti dar vieną paskutinį sakinį, nes tas paskutinis sakinys ir gali tapti paskutiniu sakiniu. Tai tikiuosi, kad visi elgsitės tinkamai. Na, o po diskusijos paskirtoji komisarė, kaip jau sakiau, dar galės pasisakyti 10 minučių ar 5 minutės, pateikti savo išvadas, na, o paskui aš pabaigsiu visą posėdį. Pone Mogerinė, mes turime tikrai didelių lūkesčių sieja mūsų jūsų kadencija. Mes per pastarosius penkerius metus atidžiai stebėjome, kaip vystėsi ES išorės veiksmų tarnyba. E, tar, ši tarnyba e, išgyveno tam tikrą bandamąjį laikotarpį, Taip pat reikia pasakyti ir tai, kad išorės veiksmų tarnybos vadovė yra tuo pat metu ir komisijos vicepirmininkė. Jie atsakinga už užsienio reikalų, užsienio reikalų tvarkymą, komisijos pirmininko atstovavimą. Išorės veiksmų tarnyba glaudžiai bendradarbiauja e, su kitomis komisijos tarnybomis, e, turi 140 atstovų įvairiose šalise. Taigi e, svarbu visus tos veiksmus koordinuoti. Man atrodo, kad tai ypač svarbu tose sritise, kur reikia vienbalsiškumo, reikia intelektualaus tokios tarnybos vadovo. Ypač turint omeny, kad pasaulis tampa vis pavojingesnis ir kad vis e, labiau reikia ginti mūsų e, piliečių interesus, taip pat prisidėti ir prie taikos kaiminėse šalise. Na ir panašu, kad jūs e, pradėsite įti savo pareigas tikrai labai įdomių įtamtų laikotarpių. Dar noriu priminti, kad reikės įgyvendinti nemažai susitarimų, taip pat nepamirštant ir Europos parlamento narių vaidmens. Išorės veiksmų politika yra e, vykdančioji valdžia. Europos parlamentas atstovauja demokratiją, taigi su mumis teks konsultuotis. Taip pat nepamirškime, kad Europos parlamente turi būti ratifikuojami pasirašyti susitarimai, taip pat mes e, sprendžiame ir biudžeto klausimus. Na, aš esu nusiteikęs optimistiškai ir e, tikrai iš jau įvykusių pokalbių e, tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Jūs e, tikriausiai žinote, kad mums labai svarbu kad būtų vadovaujamas trečdalių taisykle, skiriant e, išorės veiksmų tarnybos e, vadovą. Mums svarbu, kad e, išorės veiksmų tarnyba veiktų kaip ES institucija. Kaip žinia, išorės veiksmų tarnybos valdyboje dirba ir asmuo atsiųstas iš Europos parlamento. Mes tikrai norėtumėm, kad visas darbas būtų kuo konstruktyvesnis. Na, dabar suteikiu žodį Jums, ponia Federika Magė.